Jums pranešti. Štai ką man malonu pasveikinti čia parlamentarų ir kitų narių delegacija iš Mongolijos bei e, or, Mongolijos misijos prie ES atstovus. Jie ką tik tai susėdo diplomatų ložėje. The members of the delegation delegacijos nariai lankosi Briuselyje ir susitiko su kolegomis e, Europos parlamente, nes įvyko tarp parlamentinis susitikimas. Šis susitikimas prisideda prie santykių tarp Europos parlamento ir Mongolijos parlamento stiprinimo. Lankytojai taip pat turėjo galimybę padirb, pamatyti, kaip dirba Europos parlamentas. Noriu palinkėti delegacijai sėkmingo vizito Europos parlamente. Dabar perneme prie kito darbo tvarkės punkto. Balsuosime dėl ponios Atvul pranešimo dėl veiksmų susijusių su banginių medžioklė.